Pirmiausia žodis pranešėjui ponui Dėmes Meker. Prašau. Pirmininkė, ponios ir ponai, šiandien 1,2 milijono vaikų keliauja e, e, šiaurės rytų Nigerijoje, išstumti iš savo namų. E, dėl Boko Haram karo mašinos vaikų teisės visiškai neužtikrinamos, bus prarasta visa karta. Kreipiuosi šalies prezidentą Buhari, apsaukite savo vaikus. E, nežiūrint e, dolerių gaunamų iš naftos, šalis nesugeba apginti savo gyventojų. E, stulbina, kad ši valstybė yra viena iš svarbiausių naftos gavybos šalių pasaulyje, o kitais požiūriais visiškai e, nefunkcionuoja. E, nuskurdę gyventojai tampa teroristų e, taikiniu. Ar mes, ES, galime pasiūlyti geresnę perspektyvą? užtikrinti mūsų e, vystomosios politikos e, progresą. Tai būtų nusiųstų labai svarbę žinę. Ačiū. Dabar žodis poniai pagal Zaurtundiją. Prašau. Vienai minutiai. Ačiū. Pone pirmininkė. Kas e, tiems žmonėms užtikrins e, žmogišką ateitį Boku Haram puola vaikus, o jie yra mūsų ateitis, ypač moksleiviai, kurie, kurio atžvilgiu taikoma seksualinė prievarta, jie naudojami kaip gyvėjai skydai. Mes turime gražinti šiems vaikams orumą. Po to, kai jie buvo seksualiai išnaudoti, privalome jas vėl integruoti į visuomenę ir jie turėtų tapti mūsų svarbiausių prioritetų. Dėl šios priežasties parengėme šią rezoliuciją. Negalime jokiais būdais pamiršti Nigerijos, ypač jos vaikų. Mes esame šią atmintį jiems skolingi, tarptautinė bendruomenė yra jiems skolinga. Šią. Ačiū toliau, ponas Korau kai kalbame apie vaikų padėtį Nigerijoje ir jų perkelimą dėl Boko Haram veiklos, turime kalbėti apie visą Nigeriją, tai turtingiausia valstybė Afrikoje, bei taip pat pati pavojingiausia, ten didžiausios e, skurdo lygis. Tai paradoksalu. E, šioje šalyje vaikai priversti bėgti iš savo namų. UNICEF neturi pakankamai lėšų pasirūpinti net būtiniausiais tų vaikų poreikiais, pavyzdžiui, užtikrinti galimybę gauti vandens. Uh, Mes, Europos parlamentas, turime daryti spaudimą tarptautinį bendruomenį, kad tos lėšos būtų skirtos. E, toje šalyje vaikai taip pat e, panaudojami kaip kariai. Šiuo klausimu labai daug mes nedarome. Ir tai aktualu ne tik Nigerijoje. Turime bendrai kalbėti apie vaikų kareivių klausimą. Kai vaikai kai atsimami iš sukarintų grupuočių, jie neturėtų būti už tai baudžiami, jie turėtų, jiems turėtų būti suteikta visa reikalinga pagalba. Tačiau ponas Panzerius, vienas iš autorių. Ačiū pirmininkė. Nesaugumas dėl Boko Haram veiklos Nigerijoje. Privertė vieną 1,2 milijonus vaikų, kur, kai, kurie, kai kurie jų tik iki 5 metų amžiaus bėgti iš savo namų. Humanitarnės padėtis blogėja. Nėra sveikatos apsaugos, nėra gerimo vandens, vaikai serga malerija, e, kenčia dėl prastos mytybos, e, patiria smurtą dėl to, kad yra atskirti nuo šeimų, dažnai jie tampa kariais. Mergaitės ir moteris yra prievartaujamos, e, verčiamos E, tapti e, per prievartą žmonomis. Todėl mes norėtume paraginti tarptautinę bendruomenę kažką nuveikti, kad e, būtų imtas iš šios situacijos ir kad ES pasiūlytų tokią iniciatyvą. Ačiū toliau žodis poniai Haibuk. Ačiū ponė pirmininkė, padėtis Nigerijoje dramatiška. Boko Haram dabar prisiekė ištikimybę islamo valstybei ir sudarė neapsakomą baisumo koaliciją, kuri e, plės terorą Nigerijoje ir visame kontinente praėjusią savaitę 1600 civilių gyventojų Boko Haram nužudė šimtai tūkstančių, pabėgo iš savo vietų, labai daug iš jų, gyvenamo vietų, labai daug iš jų yra vaikai, kurie negali lankyti mokyklos. Kolegos anksčiau apie tai taip pat jau nemažai kalbėjo. Tarptautė bendruomenė privalo prisijimti savo atsakomybę ir e, įvykdyti savo pažadus, e, skirti humanitarnę pagalbą. Komisijos narys pažadėjo padidinti paramą kovai su Boko Haram. Nepaisant to, vilties dar šiek tiek yra, taikiai pasikeitė Nigerijoje vyriausybė demokratiniu būdu, tai nėra savame suprantamas dalykas. Afrika, naujas prezidentas pristatė savo veiksmų programą, kurie yra daug pažadų kovoti su korupcija, užtikrinti moterų ir vaikų apsaugą ir panaudoti karinės paėgas kovai su Boko Haram. Tikimės, kad pavyks šią programą gyvendinti ir turime dėti visas pastangas, kad paremtume naują Nigerijos vyriausybę, tam, kad naujoji jos veiksmų programa pasibaig, būtų gyveninta teisingai. Ačiū. Paskutinis pranešėjas Fizas Aiselas. Labai ačiū. Matome, kas vyksta Nigerijoje. Kita pirmadienį bus parengta atitinkama naujausią ataskaitą apie padėtį šalyje. Nigerijos šiaurės rytuose savo išpolius nuolat rengia teroristinė grupuotė Boko Haram. Daugelis jaunų mergaičių yra prievartaujamos arba konvertuojamos privatiniu būdu atverčiamos į islamą ir naudojamos kaip savižudžių, naudojamos savižudžių išpoliams renkti daugelį gyventojų padėtis tiesiog neįsivaizduojama, negalime su to taikstytis, nepakanka vien tik tai pasmerkti teroristų išpolius, privalome paremti naują šalies vyriausybę tam, kad ji galiausiai pradėtų e, gyveninti veiksmingas priemonės tam, kad padarytų galbą kohoram terorizmui. Sančius Kaldentė dabar. Ačiū, ponio pirmininkė. Nigerija yra tankiausiai apgyvendinta Afrikos šalis, stipriausia kontinento ekonomika turinti didžiulius naftos išteklius, tačiau didžioji dalis gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Svilusi visuomenė yra puikiai terpė suvešėti smurtui. Taigi mes turime ieškoti Boko Haram priežasčių atsiradimo mūsų prekybos ir užsienio politikoje. Smurto pagrindinėmis aukomis tampa vaikai, jie persekiojami, uždaromi į kalėjimus, seksualiai išnaudojami iš Boko Haram vaikams nepaliekama jokių teisių. ES privalo elgtis nusekliai. Jeigu mes ir toliau savo prekybos politiką skurdinsime Afriką, niekas nepasikeis. Jeigu pasaulyje ir toliau galios e, neteisingo turto pasiskirstimo e, sistema, tai niekas nepasikeis. Pirmininkė, ačiū, dėkoju autoriams, dabar steiksime žodį frakcijų atstovams. Pirmasis Europos Liaus partijos vardu kalbės ponas Keli, prašau. Keli, you have the floor. Pone Keli, prašom, jums žodis. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau, buvau trialogose. Tai yra labai svarbi tema ir ją turėtume vertinti dėrybų e, vykusių parlamente visą savaitę kontekste dėrybų su, ir pokalbių su kanclerė Merkel ir prezidentu Olandu, kurie sakė, kad mes turime teikti daugiau, skirti daugiau dėmesio Afrikai, skirti daugiau paramos e, tokiuose temose kaip klimato kaita, ekonominis vystimasis, e, žmonių, žmonių gerovės užtikrinimui. Matome, kas vyksta Nigerijoje. Matome, kaip sunku susidaroti su tokiamis grupuotėmis kaip Boko Haram ir sustabdyti kelią jų teroristiniai veiklai ypač jų veiksmams prieš vaikus, mergaitės ir brandikus, mokyklų naikinimą. Mes turime bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis ir su visais kitais, kuriant geresnį gyvenimą toje šalyje. Ačiū pirmininkė. Pone pirmininkė, pone Keli, kolega iškelia Milna kortelę, ponas Rubik. Noriu užduoti Jums klausimą, ar atsakysite. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu kolegos Kelio paklausti, kaip, e, kokia yra padėtis susijusi su švietimu. Ar vykdant e, švietimo programas būtų galima e, Nigerijoje sukurti reikiamas sąlygas, kad padėtis pasikeistų? Mano kolega Rubig yra visiškai teisus. Vienas dalykas kovoti su Boko Haramu, kitas dalykas yra kurti kultūrą, kuri yra būtina tam, kad būtų pripažįstamos ir gerbiamos žmogaus teisės, teisės ir e, individai. Tik per tinkamą švietimo sistemą tai galima sukurti. Ir, aišku, yra skirtumas tarp tinkamo švietimo ir mokyklų naikinimo, kas vyksta Nigerijoje dabar. Taip, tai yra fundamentalus klausimas, e, žvelgiant šią problemą, bet to mes jokios pažangos nepasieksime. Ačiū, ponia Rubik, už klausimą. Ačiū toliau, ponia Valenciano. Ačiū, pirmininkė. Mes greitai priprantame prie kalbų apie tragedijas aplinkui mus. Kiekvieną rytą ir popietę kalbame apie milijonus žmonių, kurie kenčia, milijonas vaikų, kurie užpalami. Turbūt rimčiausias išpolis yra atimti iš jų švietimą, nes be švietimo vaikai neturi ateities. Bekalbant apie visą tai, tie skaičiai tampa tarsi banalybė. Tačiau donorai, žmonės, kurie žada teikti paramą, skirti tam tiek tam tikras e, suma pinigų, kad vaikai e, sugebėtų eiti į mokyklą. Visą tai pakerta Boko Haramo išpoliai. Mūsų atsakomybė taip pat egzistuoja ir aš sakau, kad ES valstybės narės turi gyventinti savo e, suteiktus pažadus, užbaigti tą barbarizmą Nigerijoje. Ačiū toliau, ponas Belgar. Ačiū pirmininkė. 11 rezoliucijos punkte parašyta vienas sukrečiantis dalykas. Reiškia savo užuojautą vyrams, e, moteriams ir vaikams, kurie išgyveno tą aklai Boko Haram terorą. Aš šį sakinį skiriu Hasanui Itrus, kuris praėjusiu metu lapkričio mėnesį su Biblija išėjo iš bažnyčios Boko Haram, atėmė iš jo Bibliją ir įmetė į ugnį, jis pabandė tą Bibliją išgriepti su pagaliu iš ugnies, jis e, tuo tarpu Boko Haram teroristai spyrė jam galvą ir įmetė į ugnį. Hasanas Bitrus tačiau liko gyvas ir jis bei visi kiti nusipelno mūsų simpatijos ir tarptautinės apsaugos, kurios turi imtis ir Europos Sąjunga. Ačiū. Mes sutinkame su tuos komentarais žodis poniai Vautmans. Visi šiandien kalba apie tai, kad būtina kalbėti apie Nigeriją. Daugiau nei milijonas vaikų tapo pabėgėliais ir jie yra žudomi vien dėl to, kad nori lankyti mokyklą. Boko, Boko Haram bijo laisvos nuomonės, laisvo žodžio ir e, jų ideologija paremta ginklais ir šautuvais, todėl mes turime su tokia ideologija kovoti ir būtent dabar turime paraginti naujai išrinktą prezidentą ištirti žmogaus teisų pažeidimus, kuriuos vykdo taip pat ir oficialios karinės pajėgos Nigerijoje. Taip pat e, privalome apginti masiškai prievartaujamas moteris, turime pareikšti jiems visokiojo paparamą. Ir e, paraginti leisti joms nutraukti neštumą e, e, po tokių prievartavimų. Ponai Obermairiui dabar žodis. Ačiū pirmininkė. Jau daug metų ES ragina valstybės narės intensyviau pradėti kovoti su Boko Haram, dėja nepakankamai yra daroma. Toliau Boku Haram kiekvieną dieną ima įkaitus, pirmiausiai moteris, vaikai verčiami savižudžiais teroristais ir sistemiškai yra naikinami krikščionių kaimai. Šiaurės Nigerijoje šiuo metu 1,2 milijono vaikų tapę pabėgėliais, UNICEF duomenimis pusė iš jų yra jaunesni nei penkerių metų amžiaus e, į kaiminės šalis 265 tūkstančių vaikų yra e, pabėgę. Jeigu mes e, ir toliau nusekliai ne, neremsime kovos su Boko Haram Nigerijoje, tai neturėtume stebėtis, jeigu kils dar vienas migracijos tsunamis Europos Sąjungoje. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Koleżan... Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Konfliktas Nigerijoje. Priverti e, 2 milijonus žmonių pasitraukti iš savo namų. Atižvelgiant į tai, kad Nigerijoje 30 procentų žmonių yra 14 metų amžiaus, daugybė vaikų tapo smurto aukomis, jie patiria lytinį smurtą, neturi galimybės mokytis, naudoti sveikatos apsaugą, jie neturi vaikystės. Turime imtis visapusiškų žingsnių, kad pagerintume politinę ir ekonominę šalies padėtį bei suteiktume humanitarnę pagalbą. Ir džiugu pažymėti, kad komisija jau skiria 20 milijonų eurų pastaruoju metu bei skirs dar daugiau pinigų. Tačiau turime nepamiršti, kad šalies poreikiai yra daug didesni ir kad reikia nuveikti daugiau. Ačiū, ponas Ujazdovski. Vienai minutėjai. Ponios ir ponai, ponė pirmininkė, tai, kas vyksta Nigerijoje, yra nesuvokiamo barbariškumo aktas. Aš pasisakau už tai, kad ES žengtų reikalingus žingsnius ir palengvintų tragišką Nigerijos žmonių padėtį, moterų, vaikų ir kitų, kurie tapo situacijos aukomis. Turime pasirūpinti, kad Nigerijos valdžia jūsų nuolatinį spaudimą imtis veiksmų. Bet kaip ir ponas Belderis, noriu uh, akcentuoti, kad turime apie tai atvirai kalbėti. Atvirai kalbėti apie tai, kad uh, ta, toje visuomenėje uh, yra ne, egzistuoja neapykanta krikščionybei ir, ir tai kelia daugybę problemų. Ačiū. Toliau ponė Koraca Bild. Pusė milijono žmonių, pusė milijono vaikų ištumti iš savo namų, daugelis e, atskirti nuo savo šeimų po to, kai šešerius metus Boko Haram terorizuoja žmonės Nigerijoje ir už jos ribų. Uh, turime pasmerkti e, vaikų tapimą seksualiniais vergais, taip pat privatinės santokas. Bet kokį smurtą prieš vaikus turėtume užjausti vai, e, aukus, atsiprašau, aukas ir šeimų narius. Čibuko provincijos mm, mergaitės e, pagroptos prieš pusantrų metų. Dar tūkstantis mergaičių Nigerija buvo pagroptos norime nusiųsti joms žinę, kad jos neužmirštos. Tačiau reikia daug daugiau padaryti, kad mobilizuotume paramą Europoje ir vienytume pajėgas su tarptautinė bendruomenė, kad paremtume Nigerijos e, vyriausybę ir Afrikos vienybės sąjungą. Reikia investuoti į vaikus, e, kovoti su nebaudžiamumu. Vaikai turi turėti e, prieigą prie vandens, maisto, sveikato, turėti sveikatos apsaugą, būstą, eiti į mokyklą. Mes e, tikrai neišbrauksime iš darbo tvarkės padėties Nigerijoje. Tas klausimas bus aktualus tiek, kiek reikės. Ačiū. Tuo išklausėme visų uh, parlamento narių pasisakymų, o uh, mano sąraše yra aštuoni prašantis žodžio, pagal procedūrą prašau žodžio ir pirmiausia žodis ponui pospišiau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu tam, kas čia buvo pasakyta. Dėkoju šios rezoliucijos autoriams bei visiems, kurie pasisakė šiandien ir pasmerkė smurtą e, vykstantį Nigerijoje. Skaičiai jau cituoti nėra e, reikalai juos kartoti. 2 milijonai išstumti iš namų, milijonai vaikų, moterų, žmonių e, net, netekė savo gyvenimo. Tai didžiausias, tai, tai e, patys didžiausi skaičiai e, pasaulyje šalies kontekste. Neturime e, ignoruoti šios situacijos vien dėl to, kad tai mūsų neliečia skirtingai nei vidurio rytų problemos. Manau, kad komisija turėtų būti labai aktyvi šiuo klausimu. Raginu komisiją būti lyderė teikiant humanitarnę pagalbą moteriams ir vaikams, kurie išstumti iš savo namų ir gyvena e, tam, toje šalyje. E, lėšos pažadėtos donorų turėtų būti pasiekti žmonės, e, kur, kuriems labiausiai to, tos pagalbos reikia ir nebūtinai per šalies prezidentą. Toliau žodis ponui Jurek. Pone pirmininkė, prieš keletą mėnesių manėme, kad Boko Haram E, bus priversta pereiti į gynybą dėl paramos Nigerijos vyriausybei. Tačiau dėl paramos Nigerijos vyriausybei e, vis tikėjomės, kad mažiau gausime žinių apie e, varganą to šalies žmonių padėtį. Tačiau pamatėme, kad viskas liko tik žodžiais, kad, kad veiksmai nepasikeitė tai, kas vyks toje Afrikos dalyje iki pat Centrinės Afrikos didžiojo ežerų regiono, yra viena didžiausių geopolitinių tragedijų pasaulyje bei humanitarinė pasaulio tragedija. Todėl Europa su Afrikos valstybėmis, su Nigerijos vyriausybė turėtų mąstyti ne tik apie tai, kiek dar rezoliucijų priimti, bet apie tai, kaip e, kovoti su Boko Haram, kaip jį panaikinti. Okay. Ponas Frazulika, ačiū. Visoje Nigerijoje tai nesaugumas, kurį sukėlė konfliktas tarp Boko Haramo karinių pajėgų ir civilinių pajėgų, e, virto vis blogėjančią humanitarinę krizę. Paskutinės Atakos šovė šaknis 500 vaikų. E, ir iš viso jų dabar yra 1,4 milijono, kurie turėjo išeiti iš namų. Jie pakliūna į smurto e, ratą, jie vis, visų išnaudojami. Nepaisant komisijos įsipareigojimų skirti daugiau lėšų, kad būtų padinta humanitarnė pagalba regionu, aš noriu išreikšti nerimą dėl įsipareigojimų ir realių mokėjimų UNICEF operacijoms. Turime prisidėti prie to, kad kaip galima greičiau Boko Haramo smurtas būtų sustabdytas, būtų atkurtas saugumas visoje šalyje ir būtų sprendžiamos terorizmo ir nelegalios migracijos pamatinės priežastys. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Kučiuk. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiandien terorizmas yra didžiausia problema kylanti pasauliui. Visiems priešams tai kelia grėsmę nepriklausomai nuo jų kilmės, jų gimimo vietos. Boko Haramo barbarizmas būtent tai ir įrodo. Ši teroristinė organizacinė yra vis didėjanti grėsmė Vakarų Afrikos ir Nigerijos mm, saugumui. Jie grobia žmonės, jie vykdo savižodžių išpolius ir plečia savo veiklą ir kaiminėse šalise. Todėl aš norėčiau paremti komisijos pareiškimą, kuriuo raginama e, tarptautiniai bendruomeniai skirti daugiau lėšų humanitariniai pagalbai. Kartu su tarptautinė bendruomenė mes turime paremti ir naujai išrinktai e, Nigerijos prezidentą, kad jis imtųsi veiksmų apginti, apsaugoti civilius gyventojus, ypač daugiau dėmesio skiriant moterų ir vaikų apsaugoj. <clears throat> Reikia skirti paramą aukoms. Ačiū. Ačiū. Dabar pane Lochbeler. Ne, jūsų nėra salėje. Dabar ponas Kastaldo. Ačiū, pirmininkė. Žvelgiant į žinias gaunamas iš Nigerijos, atrodo, kad skaitame pranešimus apie karą. Vaikai iki penkerių metų ar nuo penkerių iki keturiolikos metų panaudojami šlikščiais būdais kaip e, savižaidžiai e, bombų sprogdintai. UNICEF sako, kad reikia 500 milijonų dolerių, tačiau tik tai 30 procentų to, to, tos sumos yra surinkta. Tarptautiniai donorai, skaitant ES, turi daryti daugiau, turi skirti daugiau lėšų, reikia imtis priemonių apsaugoti civilius. Ir e, žagintas mergaitės, mergaitėms užtikrinti medicinos paslaugas. Taip pat e, socialinės integracijos programas reikia finansuoti, tačiau reikia ir tvaresnės ilgalaikės politikos. Reikia analizuoti terorizmo priežastis, korupcijas, skurdą, jų nespręsdami mes neįspręsime problemų nei Nigerijoje, nei kitur, kur nors kitur. Taigi turime šios dienos krizės spręsti ir užkės kelią rydienos krizėms, keisdami savo elgesį. Ačiū, aš smerkiu Boko Haramo veiksmus, jų elgesi su vaikais, ne tik Nigerijoje, kur yra įsitvirtinusi ši E, grupuotė, bet ir Kamerūne, Nigerija, Čade vaikai, e, iš vaikų tiesiog atimama e, vaikystė. Jie grodami iš šeimų. Aš noriu pabrėžti, kad ši teroristinė grupuotė pat rengia išpalius prieš krikščionius. Per pastrosius keletą metų nužudyti 10 tūkstančių žmonių, apie 150 tūkstančių žmonių turėjo palikti savo viet, būstus, kad pabėgtų nuo jų. Tai yra baisus nusikaltimai, aš juos smerkiu ir raginu visas šalis e, sustabdyti žudimus. Mūsų atsakymas turi būti aiškus. Turime sustabdyti Boko Haramui tenkančius finansinius srautus, stiprinti humanitarinę pagalbą, e, padėti grupuotėms, kurios kovoja su jais ir padėti tiems pagrobtiems ir bėgantiems vaikams. Ponas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Nigerija turi turtingą gamtiniais ištekliais, naftos turi daug, valstybė gauna daug paramų, tačiau žmonės gyvena skurdžiai, žmogaus teisų padėtis yra labai bloga, šalyje klesti korupcija, taigi tai yra puikia dirba viršėti teroristams. Ir Boko Haram įtaka šalyje plečiasi, kaip ir vykdomas teroras, bombų sprogdinimai, prievartavimai vaikų, grobimas milijonai vaikų privalėjo bėgti iš savo namų dėl Boko Haram grėsmės. Turime, kovodami prieš Boko Haram, pasakyti, kad kovojame prieš skurdą. Turime pasiekti, kad didžiuliai Nigerijos turtai tarnautų šalia žmonėms, o ne tik nusėstų politikų kišenėse. Dabar paskutinis kalbėtas pagal procedūrą. Prašau žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponas Štyr, noriu pareikšti nuoširdžiai užuojautą praėjusios savaitės išpolio aukų artimiesiam šimtai tūkstančių vaikų dėl Boko Haram teroro buvo priversti palikti savo namus, vėl privalome remti Nigerijos vyriausybę kovojant su šia organizacija, todėl palankiai vertinu siūlymą kitais metais pasikviesti Europos parlamento Nigerijos prezidentą Buhari. Žinoma, būtina teikti humanitarinę pagalbą, tačiau taip pat turime teikti ir kitaip remti vyriausybę, kad pastaroji padarytų galą didžiuliam skurdui, socialiniai atskirčiai, nes tikrai nepriimtina, kad du trečdaliai labai turtingos šalies gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos ir dėl to tarpsta radikalizmas Nigerijoje, kuris tik stiprėja. Dėl šios priežasties manau, kad komisija privalo pabrėžti būtinybę kovoti prieš su korupcija, teikiant vystumoje pagalbą. Taigi dabar stiksiu žodį komisijos narys Telenydžius, sako. Pirmininkė, ačiū pirmininkė už galimybę pakomentuoti šiaurės rytų Nigerijos humanitarnę padėtį, ypač vaikų padėtį. Ačiū už jūsų komentarus, už išsame diskusiją. Lankiausi tame regione prieš porą trejato mėnesių. Aš e, apsilankiau labai atitų teritorijų, kurias kontroliuoja Boko Haram ir didžiausia susirūpinimą kelia ir toliau taikomas smurtas ir padėtis tikrai nelinkusi gerėti. Šiokia tokia pažanga naujos Nigerijos valdžios kovojant su Boko Haram, padedant kaiminėms šalims buvo padaryta, tačiau teroristai toliau vykdo išpolius beveik kiekvieną dieną. Ir tai ne tik didina žmonių kančias ir blogina saugumo padėtį, tačiau matome, kad ir vaikai vis dažniau naudojami kaip e, priemonės vykdyti savižudžių išpolius. Tokia padėtis yra visiškai nepriimtina, todėl mes privalome nuolat imtis atitinkamų veiksmų, prisijimti griežtus įsipareigojimus, aiškius įsipareigojimus. Boko Haram sukėlė be ne didžiausią humanitarinę krizę pasaulyje šiuo metu ir aukų skaičius, pabėgėlių skaičius padidėjo iki 2 milijonų. Maždaug 700 tūkstančių vaikų buvo išvaryti iš savo namų ir pabėgo į kaimininį gyvena neoficialiose pabėgėlių stovyklose, niekas nesirūpina jų maitinimu, švietimu, niekas nesteikia sveikatos priežiūros paslaugų ir jie yra pažeidžiami ir išnaudojami, jei su jais netinkamai elgiamasi. Mes atidžiai kartu su ES jungtinių tautų atstovais ir humanitarės pagalbos teikėjais labai didžiai stebime situaciją. Mes e, pastelkę įvairias priemonės galime padėti Nigerijai, pirmiausia, teikdami humanitarinę pagalbą. ES teikia paramą sveikatos priežiūros, maisto saugos e, prieglopščio e, statybos, aprūpinimo gerimo vandeniu, ypač vaikų sritise Europos komisija teikia daugiausiai humanitarnės pagalbos Nigerijai nuo Boko Haram krizės pradžios ir skiria 20,5 milijonų eurų šiais metais ir numato skirti 42,5 milijonų eurų šedo žirų regionui. Iš viso. Taip pat mes e, ketime teikti paramą tarptautiniams pajėgoms, e, kurias subūrė regiono šalis. E, e, Mažu 500 milijonų eurų buvo atidėta šioms reikmėms, tačiau kol kas dar šios lėšos nėra skirtos, nes gavėjai netitinka reikalavimų iškeltų. Europos Sąjunga taip pat ketina įgyveninti kovos su terorizmu projektą ta specifinė, kurio tikslas yra kovoti su visuomenės radikalėjimu bei tam, finansuos tam tikras karinės operacijas, siekiant e, teroristus patraukti atsakomybę Nigerijoje. Taip pat pagal EDF teikiama pagalba bus orientuota į projektus skirtus apsaugoti vaikams bei uh, užtikrinti geresnį jų sveikatos priežastis, teikti psichologinę, socialinę pagalbą e, mažamečiams nukentėjusiems nuo karinių konfliktų. Nigerijos e, šiaurės rytuose. Europos Sąjunga teikia pirmenybę atitinkamą iniciatyvą įgyvendinamą skirtą pasirūpinti vaikais kariniuose, karinių konfliktų zonose. Mes mobilizuodami šią paramą dedame visas manomas pastangas, kad palengvintume vaikų kenčiančių nuo Boko Haram smurto kančias. Tačiau, žinoma, didžiodalis atsakomybės tenka nacionaliniai vyriausybei ir mes ir toliau teiksime jai paramą, toliau bendradarbiausime su jungtinėmis tautomis, pilietinė visuomenė ir humanitarnės pagalbos teikimo organizacijomis veikiančiomis Nigerijoje. Ačiū. Ačiū, mes baigiame diskusijas šių darbo tvarkos klausimų. Gavome septynis rezoliucijos projektus ir dabar skelbiu diskusijas.